protokolą patvirtintų. Ponas Giovanni Toti buvo išrinktas į Ligūrijos regioninę tarybą nuo Liepos 10 dienos, jo vieta parlamente yra uh, laisva. E, Austrijos kompetentingos struktūros pranešė, kad ponia Karolina Grandsvendhaits e, pakeis pona Jorg Lichtenfried nuo uh, Liepos 9 dienos 2015 metų. Italijos kompetentingos struktūros pranešė, jog pona Stefano Mauliu uh, e, nuo 2015 Liepos 13 pakeis pona Giovanni Toti. Graikijos kompetentingos struktūros pranešė, kad Nikolaus Šuntis nuo e, uh, 2015 Liepos 20 pakeis poną Amenuil Glezos. Europos parlamente. Švedijos kompetentingos struktūros pranešė, kad ponas Jasinko Selimovič nuo e, rugsėjo 30.2015 metų pakeis ponę Maritą Pausen. Olandijos kompetentingos struktūros pranešė, kad ponas Aulke Zilstra nuo 2015 rugsėjo 1 pakeis poną Hans Jansen. Sveikinu naujus kolegas ir norėčiau priminti, kad uh, jūs galite naudotis visomis